Gerbėmiai svečiai, tikrai džiaugiamės, kad jūs atvykote į mūsų popietinį <clears throat> seminarą, kuriame kalbėsime apie uh, praktikuojančių teisininkų ir teisėjų mokymą. Tai yra mūsų bendras su jumis, jūrė komiteto posėdis ir labai džiaugiuosi, kad mes juos rengiame. Tai yra iš tiesų pats paskutinis posėdis prieš Velykų atostogas ir tenka tik apgailestauti, kad neskaitlingai susirinkę, bet posėdis yra a, transliuojamas internetu. Ir analizuosime svarbę temą. Taigi, šiandien po pietų Prieš pereinant prie pranešimų noriu paminėti, kad Kadangi mums skirta nedaug laiko, mes galėsime tik tai bendrai apžvelgti, koks darbas atliekamas, rengiant ir vykdant praktikuojančių teisininkų bei teisėjų mokymus, o yra labai daug organizacijų, kurios dirba šioje srityje, didelį darbą atlieka Europos mokslinio tyrimų erdvės institucija, kurios direktorius dalyvauja kartu su notaro tarybos atstovais. Taip pat mums pagalba šioje srityje teikia EASO, nes rengia mokymus prieglupščio teisės rytyje mūsų pirmoji pranešėja Mes be, kartu pirmininkausime su jūri komiteto atstovą, ponė Delvo. Taigi, pirmoji pranešimą padarys ponė Aleksandra Žioršrėda, kuri yra komisijos teisingumo generalinio direktorato direktorė. Ji pristatys 2016 metų ataskaitą apie tai, kaip buvo organizuojami mokymai teisėjams. Taigi, prašom. Ačiū pirmininkė, geromi nariai, kolegos, draugai, ponios tik 2 procentai teismų darbuotojų buvo apmokyti ir tik penkios valstybės pasiekė 5 procentų kvotą. Svarbu pastebėti, kad galbūt ir ne visiems teismų darbuotojams reikia sekti tuos mokymus, nes jau šiandieną tikrai daug teisinių klausimų susijęs su es teisė. Tačiau kai kuriuose valstybėse teismuose darbuotojai net atlieka teisėjų padėjėjų vaidmenį ir jiems e, būtina atlikti konkrečias užduotis teismuose, kurios panašios į teisėjų vaidmenį ir dėl to būtina juos apmokyti. Kitas trūkumas pradinio mm, teisininkų mokymo trukmė. E, bent 50 procentų pradedančių teisininko karjerą e, dalyvavo vienos ar kelių dienų mokymuose apie ES teisę. Bet to nepakanka, reikia tos mokymus e, išplėsti. Dabar pakalbėkime apie ES finansinę paramą. Žinome, kad pinigai tikrai gali būti labai naudingi. Ir ta prasme komisija, kiek e, pajėgdama, siekia įgyvendinti kelias programas skirtas mokymų projektams. Europos parlamentas, kuriam aš esu dėkinga, patvirtino e, finansavimą kelioms e, mokymų programos Ir tai buvo numatyta 14-20 metų biudžete. Tam buvo numatyta 132 milijonai eurų septyneriems metams. Bet lyginant su o, kitomis mokymo programomis, tos lėšos nėra labai didelis. Teisėjų mokymas pagal Europos teisėjų mokymo tinklą buvo pripažintas e, kaip prioritetinis e, e, uždavinys ir čia aš galiu tik tai pasidžiaugti, kad tuose mokymuose vis daugėja dalyvių ir apie tai jūs tikriausiai sužinosite dar šiandien sesijoje. Nuo 14 metų komisija taip pat pradėjo teikti stipendijas besimokantiems. Ir taip pat e, remti konkrečius, pakankamai įdomius e, projektus. Komisija, kaip sakiau, savo komunikatą paskelbė 11 metais ir jau praėjo šešeri metai. Todėl mes turime įvertinti, kaip pasikeitė dabartinė situacija. Turime identifikuoti uh, tas spragas ir problemas, kur turime dar pasistengti. Turiu minėti taip pat ir mm, praktikuojančių teisininkų sritį. Štai mes matome, kad atsiranda mm, naujos teisininkų profesijos ir tai mes turime, tai mes turime atsižvelgti, reaguoti. Dėl to, kaip tik dabar mes ir mėginame atnaujinti Europos teisininkų mokymo strategiją, kad jinai prisitaikytų prie tų pokyčių. Kalbėdama apie trūkumus, aš minėjau teismų darbuotojų mokymus ir karjerą pradėjusių teisininkų mokymus. Juos vertėtų sustiprinti. Kalbant apie teisės svarbą, reikia pasakyti, kad nepakanka e, teisininkus apmokyti kartą per dešimt metų. Mūsų tikslai turėtų būti e, ryštingesni ir siekiantis tolesnį laikotarpį, ne tik 2020 metus. Turime numatyti mokymus tiek teisininkams, tiek advokatams. Žinome, kokią e, grėsmę kelia terorizmas ar smurto protrukiai. Dabar vis stiprėja poreikis e, renkti mokymus kalėjimų darbuotojams. Buvo parengta nemažai naujų projektų po 2015 metų teroristinių išpolių. Bet reikia pripažinti, kad e, tie projektai yra nėra labai e, didelės apimties ir mes turime atidžiau įvertinti padėtį kalėjimuose, ypač nepilnamečių padėtį kalėjimuose. Kitas aspektas yra etikos klausimai. Turime spręsti ir šiuos aspektus ir įtraukti juos į mokymo turimų. Dar kita tema kuri turi praktinį pritaikymą, tai yra, žinoma, prieiga prie e, elektroninių būdų pateikiamų įrodymų ir prieiga prie tokio turinio. Valstybės narės, e, valstybės narės reikia paskatinti, nes teisėjų mokymas yra bendra kompetencija, į kurią reikia įtraukti visus interesuotus subjektus, ministerijas, teismus ir kitas teisininkų institucijas. Europos teisėjų mokymo politika turėtų būti kryptingesnė, prisitaikyti prie specifinių valstybių narių ir tam tikrų e, profesijų poreikius. Ta bendra strategija negali būti visa apimanti. Tas išriškėjo ir iš mūsų ataskaitos. Mums reikėtų specifinių mokymų, specifinios strategijos, kuri prisiderintų prie situacijos valstybėse narise ir tokiu būdu atlieptų į specifinius poreikius. Negalime susitelkti vien tik tai į ES poreikius, bet galim, turėtume žvelgti ir į mūsų kaimininės arba šalias, šalis kandidates, kurios e, reformuoja savo teisinę sistemą. Labai svarbu suvokti, kaip mes galėtume reaguoti ir atliepti būtent tokių valstybių poreikiams. Manau, kad mes taip pat turime įsiaiškinti, ar galėtume tobulinti mūsų finansinius mechanizmus, kad galėtume parengti tokius specializuotas programas. Dėl tų priežasčių ir dar ir dėl kitų priežasčių, kurias aš išvarinau, mano komisaras sureng... nusprendė surenkti plačias konsultacijas su suinteresuotais subjektais ir ta, tos konsultacijos prasidės gegužę. Ir jūs taip pat esate gavę klausimyną parengta komisijos, e, kuriame jūs galite nurodyti, kokie yra jūsų specifiniai poreikiai, išdėsti savo nuomonę, kas veikia arba kas nepasiteisina. Mes pamanysime surinkti visas jūsų nuomonės, pageidavimus ir e, akivaizdu, kad Europos parlamento indėlis į visą šitą tobulinimo procesą yra labai reikšmingas. Taigi tikimės jūsų pagalbos kad jūs padėtumėte mums parengti gerą strategiją, kuri siektų tolimesnį nei 20 metų laikotarpį, kad Europos teisėjų mokymo strategija būtų toli siekianti. Toks būtų mano įžango žodis, taigi ačiū dar kartą Jums už e, Jūsų įsipareigojimą šiuose darbuose ir ačiū uždėmesi. Labai ačiū, <clears throat> ponia Šroder, ir ačiū už informaciją apie tai, ką veikia komisija. Reikėtų pažymėti, kadangi jūs paminėjote Europos parlamentą keletą dalykų, nes a, parlamento jūri ir lybė komitetai labai domisi a, šias rytimi ir įsikėlė yra tiksla prisidėti prie teisėjų ir praktikuojančių teisininkų mokymo tikslų pasiekimo, kurie numatyti laikotarpį iki 20 metų. Ir aš labai e, džiaugiuosi, kad kai kurie iš jūsų gali prisiminti mūsų nuveiktus darbus ir e, mes norėtume palaikyti su čia esančiais kolegomis ir ateityje ryšius. O dabar galėtume pereiti prie pranešimų ir man labai malonu pasveikinti Tatjaną Termačič, kuri yra a, nacionalinio žmogaus teisų gyvendinimo skyriaus vadove ir Eva Pastrana, kuri vadovauja Europos tarybos HELP padalinui. Tai yra švietėjiška platforma, kuri skirta teikti informaciją žmogaus teisės klausimais teisėjams, prokurorams ir teisininkams, advokatams. Taigi jūs pirmiausiai pasisakysite, pirmiausiai Tatjana Termačia, čia po to jau Eva Pastrana kuri vadovauja HEL padaliniui Europos taryboje. Taigi, Tatjana, žodis pirmiausia Jums. Ačiū pirmininkė, laba diena. Pirmiausiai noriu padėkoti Jūri ir Lybę komitetams, kad pakvietė mus pristatyti Europos tarybos HELP programą. HELP programa per pastaruosius keletą metų užima vadovaujantį atlieka vadovaujantį vaidmenį mokymuose apie žmogaus teisės ir pamatinės teisės. Aišku, pirmiausia, mokymai yra skirti 47 Europos tarybos valstybėms narėms ir dalysių yra ir Europos Sąjungos narės. Ką reiškia HELP? HELP tai yra atskiras tinklas, kurio suorganizuoja mokymus teisėjams, prokurorams ir teisininkams. Taip pat mes e, dirbame su partneriais, taip EJNT e ir e, su CCBE, tai yra su ES advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba. Mes platformos pagalba rengiame trijų tipų mokymus, kurie skirti pirmiausia įgūdžiams tobulinti, žiniems, žinioms gilinti ir taip pat metodologiniams klausimams. Help, tiesą pasakius, negali pakeisti nacionalinių mokymo centrų darbo, bet in e, help yra skirta tam, kad, būtų, kad galėtų paskleisti plačiau kitas labai geras mokymo šioje srityje priemonės, kurios gali būti reikalingos ir nacionalinėms institucijoms. Nuo pat pradžių mes manėme, kad HELP sukurtos priemonės turėtų dėrėti su nacionaliniais uždaviniais, kurie keliami Europos tarybos kontekste, tam, kad HELP nebūtų suvokiama kaip nereikalinga institucija. HELP um, buvo įkurta 2004 metais rekomendavus ministrams ir nustačius jos uždavinio. Uždavinys yra toks padėti praktikuojantiems teisininkams ir studentams įgyti daugiau žinių žmogaus teisų srityje. Tuo pačiu metu labai sėkmingai veikė Strasbūro žmogaus teisų teismas ir todėl beveik atrodė, kad nereikia HELP. Um, institucijos, bet visgi švietimas mokslo sityje yra e, nesibaigiantis mokymas, kuris prasideda ne tik universite, bet turi vykti per visą profesionalią karjerą. Todėl HELP turi padėti apmokyti e, e, teisininkus, teisėjus, prokurorus ir turi tenkinti kiekvienos iš išvardintų kategorijų specialiuosius poreikius mokymų srityje. Todėl HELP organizuojami mokymo kursai yra susiję ne tik tai su Europos žmogaus teisų konvencija, bet ir kitomis konvencijomis, tokiamis kaip Europos socialinių teisų hartija. O nuo 2015 metų apima ir ES pamatinių teisų hartiją bei atitinkamus ES <clears throat> teisės aktus ir Europos teisingumo teismo. A, praktiką. Nebijotinai, kad kursai yra labai įvairialypiai, mes naudojamės įvairiais šaltiniais, rengdami mokymą um, duomenų apsaugos rytyje arba kovos su diskriminacija rytyje. Visiškai suprantama, kad ES yra tikrai mūsų sąjungas 2015 metais Europos tarybai buvo patikėta patikėta įgyvendinti vieną iš stambiausių finansavimo požiūrių mokymo projektą skirtą valstybė, ES valstybėms narėms. Jis vadinosi HELP 28. Dėka šio projekto mes sugebėjome prisidėti prie tų tikslų, apie kuriuos ką tik pasakojo direktorato direktorė. E, be ES pagalbos, aišku, mes negalėtume veikti taip naudingai. Todėl manytume, kad reikia sustiprinti Europos tarybos partnerystę su ES ir sistemiškai išnaudoti HELP parengtas mokymo priemonas, kurios e, gali būti naudingos uh, E, valstybėse narėse veikiantiems teisėjams ir teisininkas, bet taip pat ir tiems, kurie dirba tarptautiniu lygiu. Be to, nebejotinai taip plačiau skleistų europinę teisinę kultūrą ir did, sukurtų didesnį pasitikėjimą ES teisininkais, ypač ginant e, pamatinės žmogaus teisės. Ilgiau aš nekalbėsiu, bet e, mes jums taip pat. Uh, parodysime ir medžiagą apie duomenų apsaugą. Vaizdinė medžiaga truks apie porą minučių, tik tai prašom. Labadiena, esu Frankas. Vieną dieną į mano biurą atvyko moteris, kuri e, uždavė labai įdomų klausimą, nes ją išmetė iš darbo po to, kai jinai pasinaudojo e, darbo elektroninę pašto dėžutę ir apsilankė kai kuriuose socialinės tinklų platformose. Ar galima už tokį dalyką atleisti iš darbo? Vėliau tą pačią dieną aš vykau apsipirkti produktų, bet ir pabandžiau tai padaryti internetu, bet kai tik pabandžiau prisijungti prie pardavimo sistemos, man iš karto pasiūlė e, kažką, bet kaip galėjo pasiūlyti, iš kur jie galėjo žinoti, kad aš net beturiu pieno arba kokia yra mano mėgstama e, vyno rušis. Nebejotinai, kad e, tai yra susijęs su asmens duomenų apsauga. Ir a, dabar HELP organizuoja atitinkamus kursus, kurie labai reikalingi praktikuojančiams teisininkams, kad jie geriau žinotų, kaip veikti susidūrus su asmens teisų žaidimais. Viso yra dešimt tokių modelių. Pirmieji trys tai yra žinios apie privatumą ir duomenų apsaugą, kiti penki yra susiję su probleminėmis. E, sritimis, tokiomis e, kaip e, medicinių duomenų apsauga, žiniasklaida, naujusios technologijos, e, ryšiai ir e, stebėsena darbo vietose. Paskutiniai du modeliai susijęs su duomenų apsaugos ir privatumo teisų įgyvendinimu. Nereikia pamiršti, kad mes nuolatos turime atsižvelgti į praktikuojančių teisininkų poreikis. Todėl aš manau, kad būtina pateikti gerų pavyzdžių. Kai tik tai ir e, baigiamas visas kursas, asmo gauna HELP pažymėjimą. Sėkmės. Good afternoon. Labą dieną, dabar turbūt mano eilė. Aš esu Eva Pasterna, kalbėsiu apie žmogaus teisų srities teisininkų mokymą. Aš pradėsiu nuo savo istorijos. 30 metų esu dirbusi Europos komisijoje, tokiuose vietose kaip Filipinai, Nikaragva ir Gruzijai. Po to nuėjau dirbti į Europos tarybą. Europos taryboje aš galiu gyventi savo dvi aistras - žmogaus teisės ir Europos projektus. Tai yra tos pačios aistros, kurios jūs veda <laughs> Europos parlamente. Taigi, noriu pasakyti, kas yra HELP. E, Help 28 ir kodėl ES ir ES tarybai reikia suvienyti paėgas, kad geriau apsaugotume pagrindinės teisės. Pažiūrėjome vieną filmuką, siūlau pažiūrėti ir kitą skirtą darbo teisėms, kai turėsite laiko. Tai yra Europos tarybos darbo ratas. E, stebėsena mobilizavimas geriausių kolegų kurie e, turi galimybių kurti geriausius žmogaus teisų mokymo kursus. Toks yra vaizdinis priminimas to, ką kalbėjo Tatjana. Help tinklas, įskaitant e, JTN, CCBE, Mes papildome vieni kitų darbą, nes mes daugiau dėmesio skirtume, skiriame žmogaus teisėms ir skiriame savo darbą teisininkams. Turime elektroninę mokymosi platformą, kur visi kursai yra nemokami visiems. Taip pat turime žmogaus teisų mokymo metodiką, kuri užtikrina mokymą aukštą kokybę. Mes stengiamės tokius regioninius projektus pritaikyti darbui sudėtingose regionuose pavyzdžiui, vakarų Balkanas arba tokias šalyse kaip Rusija. Ir ES finansavimo dėka galime sėkmingai įgyvendinti HELP 28 programą. Mes galime suteikti žinių ir įgūdžių teisininkams, kad jie galėtų įgyvendinti žmogaus teisų, žmogaus teisų hartiją, žmogaus teisų konvenciją socialinių teisų hartiją ir visus Europos tarybos ir ES įstatymus, kurie yra svarbus čia. Mes kuriame e, kursus, kurie e, suvienyje Europos tarybos ir ES sistemas, įtraukiame Luksemburgo ir Strasbūro teismų praktiką. Kovas su rasizmu, ksenofobija, homofobija, transfobija Žinote, kad e, ksenofobija kyla dėl didelio pabėgėlių srauto. Domino saugumas, kuris buvo atnaujintas šiltų metų įvykdyta reforma. Darbo teisės, turime ginti darbo teisės krizės metu. Tais į asmens integralumą, bioetiką. Tai labai jautri tema, nes konsensuso nėra, pavyzdžiui, dėl srogatinių motinų ir panašiai. Ir prieglobstis. Mes pritaikome, pritaikėme vieną prieglobščio kursą ES ir Turkijos poreikiams. Be tų kursų taip pat turime pagrindinių teisų katalogą ir kalbėti galime apie nusavybės teisės, alternatyvės priemonės laikymas, Norėjau parodyti Jums mūsų turimų lėšų poveikį. Tai yra Europos mokesčių mokėtojų pinigai, kurie panaudoti gerai. E, pradėjome 25 kursus 16 šalių, kurie yra skirti 750 teisėjų, prokurorų ir teisininkų. O dar dėsnė auditorija yra mūsų savarankiškų kursų srityje. Tačiau mums reikia daugiau, daugiau kursų, daugiau prioritetų kad, ir turime paimti visas šalis. Taigi čia matome mūsų finansavimo poveikį. Trigubai padidėjo mūsų darbas ES šalise, traukiame nacionalinės institucijas, advokato asociacijos ir tikimės susilaukti ir jūsų paramos šioje srityje. Šis grafikas labai e, akivaizdžiai parodo, kiek padidėjo mūsų vartotojų, mūsų platformos. Turime naujų vartotojų skaičius 16 metais buvo keturis kartus didesnis negu naujų naudotojų skaičius 14 metais. Dar kas e, yra įstabaus. Vien 17 metų pirmąjį ketvirtį sulaukėme beveik tokio paties naujų vartotojų skaičiaus kaip ir 16 metais. Tai yra beveik 6 tūkstančiai žmonių, kurie susikūrė profilį mūsų sistemoje. Taigi, prieartėjau prie pabaigos ir dabar norėčiau paprašyti jūsų paramos, rengiant teisės aktus, e, remiant mokymą teisininkų. Turime didelių lūkesčių, mes patikėme ES du pasiūlymus Tačiau mūsų lūkesčiai netgi dar didesni per vidutinį ir ilgesnį laikotarpį, nes iš tikrųjų, jeigu norime rimtai kovoti su visais iššūkiais susijusiais su žmogaus teisėmis Europoje, mums reikia išteklių ir turime pripažinti, kad Europos tarybos ištekliai yra labai riboti. Pareiginti su Europos Sąjunga, Europos tarybos biudžetas sudaro 0,29 procentus ES viso biudžeto. O mūsų valstybės narės tai puikiai žino. Tačiau jos nėra nusteikusios mums duoti pinigų, nes mes esame patys didžiausi kritikai žmogaus teisų srityje, todėl mes ir prašome jūsų paramos. Jeigu mums pat vyktų pakeisti strateginius ryšius su ES ir suvienyti pajėgas. Jeigu gautume vieną papildomą milijoną eurų metams, mūsų poveikis būtų trigubai didesnis. Todėl aš manau, kad tai yra labai svarbu tęsti. Aleksandras sakė, pinigai padeda, o help reikia pinigų kad galėtume įgyventi žmogaus teisų švietimą. Tai yra reikalinga žmogaus teisų teisiniam švietimui. Aš neprašau atskiro biudžeto, bet reikia e, propaguoti Europos archyvės, Europos žmogaus teisės. Ačiū labai aistringas pasisakymas. Dabar noriu perduoti pirmininkavimą kolegijai Delvo. Dėkoju, aš e, norėčiau padėkoti už pakankamai įdomius pranešimus. Labai gaila, kad yra tiek nedaug salėje besiklausančių. Aš esu įsitikinusi, kad bendradarbiavimas tarp Europos tarybos ir Europos Sąjungos yra be galo naudingas, ypač tiems, kurie dirba žmogaus teisų srityje. Dabar aš noriu pakviesti Europos teisėjų mokymo tinklo ekspertus, kurie pasidalins savo patirtimi, kokios yra gerosios praktikos mokant teisėjus bei teisininkus ir pakalbės apie tai, kaip vyksta teisininkų mainai. Mm, pas mus atvyko dviejų teisininkų mokyklų atstovai, atstovai iš Prancūzijos, Belgijos ir taip pat e, profesorių Šradą, kuris e, kaip e, Vokietijos apeliacinio teismo pirmininkas irgi dalyvavo panašiuose teisininkų mainuose. Taigi pirmiausia žodį suteiksiu Valerijai Sagon, kuri yra Prancūzijos teisėjų mokyklos direktoriaus pavaduotojo, o paskiau žodis suteiktas bus Belgijos atstovui Van Ransbek ir galiausiai profesoriui Holgi Šradė. Taigi žodis Valdys Ego. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai, kolegos. Europos teisėjų mokymo tinklas buvo įkurtas 2000 metais. Jisai vienyje visus e, mokymo įstaigas, kurios e, veikia 28 valstybėse narėse tinklas finansuojamas daugiausia Europos komisijos lėšomis ir taip pat jame dirba 20 asmenų, dirba jų Briuselėje, e, kurios, kurie veikia pagal Belgijos teisę, o veikla remiasi teisėjų ir prokurorų e, gera valia, siūlyti mokymus ir juos tobulinti. Šis tinklas išplėtė savo veiklą per pastarosius dešimt metų. Mokymų dienų skaičius išaugo dešimt kartų ir dabar siekia 30 tūkstančių dienų. Ir apmokyta buvo 5 tūkstančiai teisėjų bei prokurorų. Mes siekiame plėsti bendrą Europos teisės kultūrą, jo supažinimą ir taip pat siekiame supažindinti su Europos teismų praktika. O taip pat stipriname ir mūsų gebėjimą bendradarbiauti. Ta, ta prasme, būtina tokius mokymus tęsti. Patie tai kalbės mano kolega. Mūsų veikla įvairi. Tai yra ir mokymų seminarai, kurie trunka nuo dviejų iki keturių dienų, priklausomai nuo temų. Taip pat mes išplėtome ir e-mokymus. Visiškai, parengė, visiškai nesenai parengėme e, dešimt e mokymo modulių bendradarbiaudami su notarais dėl tarptautinio paveldėjimo teisės, nes mūsų tikslas yra labai pragmatiškas, norime atliepti į Europos piliečių poreikius. Taigi, kaip ir sakiau, kita svarbi mūsų veiklos sritis yra mainai. Mes identifikavome kai kurios principus, kuriais aš norėčiau ir pasidalinti su jumis. Tai įrodo, koks svarbus yra pragmatinis požiūris šiam tinklui. Mes patvirtiname devynis mokymų principus. Pirmasis - turime siūlyti daugia disciplininius mokymus. Tai yra praktiniai mokymai, jokių būdų ne akademiniai mokymai. Mes manome, kad Europos teisės pažinimas paprastai jau yra įgytas ir dėl to mes susitelkėme prie konkrečių pavyzdžių tam tikrų profesinių situacijų. Tokie mokymai turi būti privalomi. Ir jie turi vykti, aišku, darbo metu, kad tie mokymai būtų įmanomi. Tai yra taip pat ir teisininkų nepriklausomumo e, principo nepažydžiantis e, mokymai. Mes patys e, rengiame ir mūsų mokytojus. Tai yra teisėjai, prokurorai, advokatai, notarai, kanceliarijos darbuotojai, galbūt kai, kai kurie ir universitetų dėstytojai, bet daugiausia tai yra teis, praktikuojantis teisininkai. Žinoma, norint dėstyti, jie turi, žinoma, turėti ir tam tikrų pedagoginių įgūdžių. Dėl to rengiame įvairius tai, tų mokytojų rengimo kursus, pakankamai praktinius seminarus ir tai leidžia mums pasiekti gerų rezultatų. Kitas principas tai žinoma yra pakankami ištekliai bei pačių aukščiausių e, šalių teisininkų parama. Dažnai dėl to reikia dar ir pakavo, pakovoti. Mes e, identifikavome ir ateities iššūkius, neišsiplėsdama galiu pirmiausia paminėti kalbos problemą taip pat būtinybę, kad mūsų mokymai būtų išplėtoti visiems teisininkams ir prokurorams, o ne tik tiems, kurie turi jau šiek tiek žinių apie Europos teisę. Dėkuoju ir dabar žodį suteikiu mm, kolegai, kolegai Van Raaf. Geven. Um, bedoeling is dat ik nu. Ačiū Valerija, aš kalbėsiu Olandų kalba. Na, ką noriu pasakyti? Noriu kiek plačiau papasakoti apie mainų programas ir apie, tas, apie tai, kokį gerą vaidmenį galėtų suvaidinti ETN. Svarbu pažymėti, kad iš tiesų tai yra tinklas, kuris vienyje įvairias institucijas ir struktūras, užsiimančias teisėjų mokymo rengimu ir mokymais kaip patokiais. Be to, mokymai rengiami ir kitoms grupėms. Tačiau ETN daugiausia skiria dėmesio teisėjų mokymui. Šis tinklas plačiai praktikuoja mainų programas. Jūs uh, matėte, Valerį parodytose skaidrėse, kad mainų programa yra mūsų tinklo pavyzdinė iniciatyva, kurią pradėjome gyvendinti 2005 metais ir dabar jau uh, vienėme 180 dalyvių Jų skaičius pastaruoju metu išaugo iki 2200. Po 10-12 metų mes tikrai pasieksime įspūdingos pažangos. Ką tai rodo? Tai rodo, kad įmanoma užtikrinti geresnius tarpusavio ryšius tarp teisėjų ir teisininkų. Mes padedame <clears throat> susisiekti jiems su kolegomis dirbančiais įvairiose šalyse. Tai naudinga, nes leidžia ne tik keistis informaciją, susipažinti su darbu vietoje, bet ir pasikeisti gerąją patirtimį. Pagal mūsų programą mes vykdome trijų tipų mainų programas. Pirmiausia, tai yra trumpalaikiai apsilankimai nuo vienos iki dviejų savaičių ir per tą laikotarpį teisėjai vyksta iš vienos šalies į kitą šalį, susipažįsta su tų šalių teisinė sistema. Kitas variantas - tai a, mokymosi apsilankimai pažintiniai apsilankimai. Pavyzdžiui, vykstama į Europos žmogaus teisų teismą, Eurojustą arba Teisingumo teismą. Ir tada jau daugiausiai laiko yra skiriama būtent tam, kad teisininkai susipažintų su šių institucijų veikla. Tai yra ilgalaikės programos, kurios trunka nuo trijų iki, mėnesių iki metų. Dar yra įankos programos, kurios leidžia kelti kvalifikaciją. Nepriklausomai nuo, nuo to, kad veikiame sėkmingai ir kad mūsų programomis domisi tikrai daug teisėjų, susidurėme su kai kuriomis problemomis. Pirmiausia, dera paminėti kalbinį barjerą. Nėra lengva žmonėms, kurie nemoka pakankamai gerai užsienio kalbos vykti į kitą šalį. Todėl šiam aspektui stengiame skirti kuo didesnį dėmesį ir pastaruoju metu organizuojame kalbų mokymo kursus. Tačiau dėja laiko veiksnys labai svarbus. Mes negalime, neturime tiek daug laiko. Uh, ir be to negalima atitraukti nuo darbo teisėjų ilgesniam laikui, nes jie turi atlikti savo pareigas savo šalise. Programas mes rengiame atsižvelgdami į konkrečius poreikius. Pavyzdžiui, rengiame programas, kuriuo metu analizuojami darbo teisės aspektai. Yra speciali mainų programa, skirta pasidalyti gerąją patirtimį. Ir tikimės, kad e, tokių programų metu teisininkai gali geriau susipažinti su vadovų darbu. O dabar norėčiau suteikti žodį ponui Šrioderiui, kuris dalyvavo tokiuose mainų programuose. Ačiū, ponia Vandransbek. Aš norėčiau papasakoti apie savo vizitą Slovenijoje. Ir pradėsiu nuo pirmiausia didžiausios problemos kalbinių kliučių. Dauguma teisėjų daugiausiai dirba gimtąją kalbą ir todėl galima daryti prielaidą, kad toks vizitas bus nesėkmingas, nes kalbos barjero negalima nugalėti. Aš taip pat taip abejojau, dėl to abejojau, tačiau mano mokyklinės kalbos buvo pakankamai, kad aš pasinaudočiau to vizitu. Pirmą kartą toks apsikeitimas, tokie vizitai teismų pirmininkams ir e, pir, prokurorams buvo vykdomas, organizacija buvo labai gera. Daugiausia viskas vyko mokymo centre Ljubljanoje, kuris yra prie Slovenijos teisingumo ministerijos. Dabar e, vizito eiga. E, mokymo centro darbuotojas paaiškino šios institucijos užduotis, jie atsakinga už E, teisės, teisės egzaminų rengimą valstybinių lygmenių. Taip pat buvo pristatyta Slovenijos teisminė sistema. Atrodo, kad viena nemenkų problemų yra didelis teisėjų skaičius, kuris viršė ES vidurkį ir vienas iš tikslų yra sumažinti teisėjų skaičius, didinant teisinės sistemos e, efektyvumą. Atrodo, kad yra didelių lūkesčių dėl teisėjų elgesio profesinėme ir asmenėme gyvenime. Aš esu iš e, darbo ir užimtumo teismo, todėl mes kalbėjome apie darbo bylas. Jos daug rečiau pasitaiko negu Vokietijoje. Kalbėjome apie teisėjų skirimo procedūrą. Slovenijoje pirmininkas teismo turi teisę nominuoti kandidatus teisėjų tarybos dalyvavimas būtinas, taip pat reikalingas parlamento e, patvirtinimas. Teismo pirmininkas e, man sakė, kad, kad e, siūlomas kandidatas nebūtinai būna paskirtas. Teisėjai dažnai turi atsiskaityti per pirmus trejus metus kasmet už savo darbą ir tam pirmininkas analizuoja statistinę medžiagą, bet to jis gauna nuomonę ir iš aukščiausio teismo. Panašiai elgiamas ir su prokurorais. Na ir pabaigoje norėčiau pakalbėti apie problemas, kliūtis ir naudą. Aš minėjau kalbinę, kalbinį barjerą, bet e, šiaip jokių kliučių man nekilo. Mano šalies e, teisimo ministerija skatina tarptautinius mainus. Slovenijos e, teismai taip pat labai mielai priima užsienio teismų pirmininkus, kolegos svečiams pateikia vertingas išvalgas su kokiamis problemus teisminė, teisminė sistema. Ir tas vizitas man leido palyginti tos šalies ir mano šalies teisminės sistemas. Tai buvo labai naudinga. Dar kartą supratau, kad teisingumo šalis Europos šalyse yra labai panašios. E, sprendimų e, paieška e, yra na, gauna naudos iš, iš tokių mainų ir pasimokymą vienas iš, kit, vieni iš kitų. Labai ačiū Jums už Jūsų pasisakymą, už Jūsų informaciją. Ir nedelsant dabar suteikiu žodį ponui Pierre Giovanni Traversa, kuris yra mokymo komiteto pirmininkas Europos advokatų tarybos narys. Sveiki atvykę į Briuselį ir dabar kviečiu pasidalyti su mumis gerą patirtimį, pat, gaunama jūsų asociacijoje ir kokie iššūkiai jums atrodo patys svarbiausi ateičiai. All, like... Visų pirmiausia, noriu padėkoti komiteto pirmininkui už kvietimą dalyvauti šiame seminare. Esu Europos širdyje ir kalbu Europos advokatų ir teisininkų asociacijos atstovas tai e, asociacija, kuri buvo įkurta 70-ame dešimtmetyje. Mes norėjome ginti Europos teisininkų, teisininkus bei Europos teisės principus. Mūsų asociacijoje yra 44 Europos valstybės iš ES, Europos, Europos ekonominės erdvės ir e, Mes turime 32 narius, 8 asocijuotus narius ir kitus stebėtojus. Mes atstovaujame pačios, pačios seminaro pradžios kalboje buvo pasakyta, kad mes turime mm, keistis gerąją patirtimį ne tik iš ES valstybių, bet taip pat ir iš kitų asocijuotų valstybių. Taigi, CCP remia ES pastangą sukurti Europos teisių principų bendrą erdvę, stiprinant laisvą verslo ir piliečių judėjimą, privalu taip pat e, didinti ir teisininkų žinias apie kaimynų teisės sistemas. Negana to, ES teisės poveikis vis didesniems teisės sritims reiškia, kad visi teisininkai privalo turėti bent mažiausią supratimą apie pirminę ir antrinės teisę, o taip pat suvokti, kokie yra egzistuoja teisiniai instrumentai, kaip jie taikomi ir įgyvendinami. CCP visuomet pasisakė už kokybišką praktikuojančių teisininkų mokymą, už tai, kad jie turėtų suprasti, kaip veikia teisinės sistemos. Ir vienas iš 27-aisiais parengtų mūsų dokumentų yra rekomendacijos, kaip renkti mokymus Europos teisininkams. Mes pasisakėme už kiekvieno teisininko kompetencijos didinimą, kuris reikalingas kasdieniam jo darbui. Ir čia mes pasiūlėme tokius e, standartizuotus mokymus, nes CCP, žinoma, nėra mokymo institucija. Yra tam tikras mokymo padalinys, kuris teikia rekomendacijas dėl politikos arba mokymo. Bet e, e, tai yra tik tai tokie pasiūlymai. Tas padalinys turi 32 narius, jisai susirenka penkis kartus per metus. Mes kaip e, Teisininkų asociacija visuomet e, džiaugiamės, kuomet e, užmesgame kontaktus su Europos institucijomis ir mes tikrai visuomet esame pasiruošę suteikti pagalbos mokymo, srity, mokymo srityje. Srity, Mokymai skiriasi kiekvienoje valstybėje, priklausomai nuo teisininko profesijos ir mm, atliekamų e, funkcijų bei kompetencijų. Mūsų tikslas - užtikrinti aukšto, aukštos kokybės mokymus. Siekėme nustatyti kriterijus e, tiems, kurie nori tapti teisininkais. Daugelio šalyjų, e, žinoma, tam būtina turėti ES arba Europos ekonominės erdvės universiteto aukštai teisės diplomą. kiekviena šalis turi savo tradicijas, savo ypatumus, Žinoma, mes galime išvelgti tam tikrų vardiklių. Mes galime nustatyti tam tikrus bendrus standartus mokymams. Tie besitėsiantis mokymai vyksta Belgijoje, Bulgarijoje, Estijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Luksemburgė, Lenkijoje, Rumunijoje, Švedijoje, Niderlanduose, Junktinėje karalystėje. Tai yra Angli Anglijos, Velso ir Šiaurės Airijos e, valstybė. Plus Norvegijoje ir Šveicarijoje, tai yra EFTOS valstybėse. Taigi mokymų rinka yra pakankamai atvira. Teisininkai, kitaip sakant, gali pasirinkti iš įvairių siūlomų e, advokatų asociacijos mokymų ir gali pasirinkti savo mokymus arba tiesiog rinkoje teikiamus mokymus. Viskas priklauso nuo e, siūlomo mokymo valstybėje narėje. Viskas taip pat e, remiasi nacionaliniais ypatumais, o Europos komisija taip pat yra atlikusi tyrimą, e, kaip vykdomi tokio pabudžio mokymai nuo 14 metų Liepos mėnesio. Buvo parengti du pagrindiniai projektai. Juos parengė CCB ir mes gavome finansavimą iš Europos fondų. Pirmas tyrimas e, yra apie mokymus Europos Sąjungoje. Jisai buvo paskelbtas 14 metų birželio mėnesį. E, toje studijoje mes pateikėme rekomendacijas, kad e, es teisės studijos turėtų būti įtrauktos į švietimo programas. Mokymai turėtų būti praktiški, prieinami ir taip pat jų metu turėtų būti e, vykdomi teisininkų mainai. Pateikėme ir tam tikrų lentelių, kuriuose aptarėme statistinius duomenys. 14 metais CCB Briuselėje patvirtino savo plenarnės sesijos metu rekomendacijas. Ir šiandieną CCB dirba e, remdamasi tarpusavio pripažinimo principu. Aš netrukus aptarsiu taip vadinamą memorandumą. Ir 14 metais buvo apsispręsta vykdyti tik tai tuos e, projektus, kurie e, turi pridėtinę vertę. 14 metų gruodžio mėnesį mes net paleidome naują internetinę svetainę, kurioje pristatomi mokymų e, ypatumai. Kitas vienas iš svarbių CCB parengtų projektas yra Europos teisininkų mokymų platforma platformos paskirtis e, užpildyti mokymų trūkumo spragą e, daugelie valstybių. Mes tikrai didžiuojamės šiuo projektu, kadangi aš pats dalyvavau jo kūrime, pats dalyvavau tame švietimo komitete, mūsų asociacijoje. Jame dalyvavo Danijos, Prancūzijos ir Italijos ekspertai. Aš pats atstovau Italiją ir mūsų sumanimas buvo paprastas. Mes kreipiame, žinoma, ir finansavimo į jas fondus ir šiandieną CCB kartu su Europos komisija jau dirba iš vien, kad platforma būtų įtraukta į e-justice platformą. Tokiu būdu bus suteikta priemonė naudotis mokymų medžiaga. Teisininkai galės susirasti mokymus, kursus visoje ES priklausomai nuo temos, e, kalbos, datos arba praktiku, praktikuojamos teisės ryties kiekviena valstybė galės pasiūlyti per tą platformą mokymus, kursus ir e, pasiūlyti juos ne tik savo šalyje, bet ir kitoms šalims. Taip pat bus įmanoma atsisiųsti mokymų turinį. Kalbant apie besitėsiančius mokymus, 2016 metais CCB taip pat publikavo e, išvadas apie nuolatinius mokymus e, Europos valstybėse. Kaip sakiau, 19 valstybėje valstybių yra e, rengiami tie nuolatiniai mokymai, kurie buvo vykdomi per pastarosius 15 e, metų. 12 valstybių nėra tokio pobūdžio mokymų. Tačiau yra kitokios mokymo galimybės. Pavyzdžiui, Austrija Rek Canvalt Ordnung yra numatyta, kad dešimtame, pagal dešimtąjį straipsnių yra numatyta prievolė mm, teisėjus mokyti. Bet e, remiantis tokia prielada, kad e, teisininkas be žinių gali būti net žalingas jo klientams. Kol kas tik tai viena iš asociuotų narių, Gruzija, turi privalomą teisėjų mokymo programą ir viena valstybė, Andora, turi neprivalomą tokių mokymų programą. Aš taip pat du kartus dalyvavau Tbilisije ir pats savo akimis įsitikinau, kaip Kaukazo regionas Gruzija, Azerbaidžanas arba Kazakstanas nuolatos moka, moko teisininkus pasinaudodami e, informacinių technologijų priemonėmis. Todėl aš labai nuoširdžiai kvieščiau visus ekspertus prisidėti prie mūsų posėdžių Tikrai Kaukazo regiono ekspertams nėra visuomet taip paprasta prisijungti e, prie mūsų posėdžių, bet paprastai plenarinėje sesijoje, kuri numatyta kitą gegužės mėnesį Edimburgė, turėtų dalyvauti visi nariai. Daugelėje valstybių E, mok, už mokymus skiriami taškai, kreditai ar e, tie mokymai skaičiuojami dienomis. Mokymai paprastai trunka vidutiniškai 14 valandų ir už tai skiriami 5 kreditai. Valstybės, kai kurios valstybės nuolat kontroliuoja dalyvavimą tokiuose mokymuose ir teisininkai kasmet turi pristatyti ataskaitas apie dalyvavimą tokiuose kursuose. Kai kuriuose valstybėse e, tokia ataskaitų teikimo sistema skiriama net ir e, konkrečioms firmoms. Yra šalių, kuriuose vykdomos reguliarios kontrolės ir net numatytiosios sankcijos tiems, kurie tokiuose mokymuose nedalyvauja. Mes net pavadinome tokias sankcijas drausminės ir nedrausminės sankcijas. Vienos yra skiriamos e, e, tiesiog kaip perspėjimas, o kitos jau yra ir piniginės nuobaudos. Mūsų mokymo komiteto užduotis taip pat yra ir rinkti kasmetinius duomenis apie tai, kaip vykdomi tie nuolatiniai teisininkų mokymai. Ir tas reikalinga mūsų um, metiniam pranešimo rengimui. Turim pripažinti, kad trūksta duomenų apie privačių mokymų e, vykdytojų veiklą. Mes e, galbūt metų pabaigoje, gruodžio 15, Bruselėje surenksime konferenciją apie teisininkų mokymus, aptarsime iššūkius ir galimybės. Kviesime tiek institucinius mokymų rengėjus bei privačius e, kursų rengėjus ir aptarsime, kaip rinkti tokius statistinius duomenys. Ortel from the European Institute for Public Administration. Ir paskutinis pasisakys daktaras Ribeiro. Daktarė Ribeiro, kuri organizuoja <clears throat> Europos viešojo administravimo instituto ribose mokymo kursus. Taigi prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū šią galimybę šiandieną dalyvauti šiame seminare ir papasakoti, ką viešo Europos viešo administravimo institutas yra nuveikę šioje srityje ir kaip moko europinės teisės. Pirmiausia, noriu pasakyti keletą žodžių apie pirmąjį projektą kurį mes vadiname pagrindiniu projektu, pavyzdiniu projektu, nes tuo metu galvojame, jog reikia suteikti galimybę tiksliai susipažinti su teismo antstoliu ir teismų darbu Europos Sąjungoje. Taigi mes pradėjome nuo to, kad ieškojame darbo prašų ir surinkome maždaug apie šimtą informacinių tokių leidinių, kuriuose buvo išdėstomi pagrindiniai faktai bet negalėjome visko priepti, nes negalėjome atlikti jokios palyginamosios analizės, nes e, labai skirtingos sistemos. Ko mes siekiame? Mes stengiamės e, panaudoti tą medžiagą, kad galėtume sukurti europinio lygio mokymo kursus. Todėl e, sugalvojame parengti klausimyną apie teisės studijas ir tolesnį teisininkų darbą. Ką pavyko padaryti? Pasiūlėme tris kategorijas, bandydami įsiaiškinti, kokias teismų darbuotojai ir antstoliai vykdo funkcijas. Pavyzdžiui, bendrasis val, vadovavimas, e teisingumo valdymas, Kita kategorija, antra kategorija, kurią mes vadiname teisminės funkcijos, apriepia jau teismų sprendimus, teisminius ir neteisminius dokumentus, kurie reikalingi darbe teisėjams. Ir trečioji kategorija, kurią mes vadiname procedūrų funkcijos ir apima tarp valstybinį bendradarbiavimą civilinėse bei um, baudžiamosiose bylose. Surinkę tokius duomenis atlikome tyrimą, kuris parodė, kad dažnai ES teisės aspektai glūdi tarsi kažkur giliau negu nacionaliniai teisės aspektai. Ir tai labai aktualu, kai galvojame apie tarp valstybinio darbo stiprinimą teismų. Nacionalinės taisyklės iš daliesgi visgi atspindi bendrą europinę teisę, bet tik daugiausiai baudžiamosios teisės srityje. Ir vykdydami šį pirmąjį projektą pamatėme, kad reikia daugiau informacijos skleisti apie ES teisės ypatybės, nes teismų darbuotojai net ir tada, kai e, nėra baigę specialiųjų teisės studijų darbo metu, tiesiog dirbdami įgyja žinių bet jų nepakanka, kad e, pateiktų paaiškinimus į teismą besikreipiančiams pilietams. Ir todėl jie norėtų gauti daugiau informacijos, net jeigu ir e, kasdienėme darbe jie nesusiduria su ES teisino ypatybėmis. Taigi, baigę šitą tyrimą, mes parengėme porą labai svarbių pasiūlymų. Pirma, kad reikia mokyti teismų darbuotojus. Mes sutarėme dėl to, kokios kokybės turi būti mokymai, kokias mokymo priemonas panaudoti. Reikia įvertinti mokymo poreikį ir į kokią, kokias sritis turi būti orientuojamas. Ir šiuo atveju mes nekalbame apie akademinio pobūdžio mokymo kursus. Mes kalbame apie mokymą, kuriuo metu būtų analizuojamos įvairios situacijos, galinčios iškilti kiekvieną, susidaryti kiekvieną dieną ir uh, kuria Ir tose situacijose gali prireikti labai konkrečių žinių, na, kad ir apie tai, kas sako vienas ar kitas reglamentas. Dar vienas dalykas, kad e, mokantis reikia siekti strateginio tarp valstybinio bendradarbiavimo tikslo. Mes varstėme įvairius pasiūlymus su AIPA e, su tarptautinėmis organizacijomis Prancūzijoje, Ispanijoje, Belgijoje, Portugalijoje. E, ir E, parengėme projektą grantui dotacijai gautą, 250 tūkstančių eurų gauta, kad galėtume parengti tinkamą teismų darbuotojams ir antstoliams mokymo programą. Taigi, ką mes siūlome? Mes siūlome kalbinį mokymą, lingvistinį mokymą. Buvo įdomu suprasti, kad pirmą kartą susitikus teismų pareigūnams, teismų darbuotojams pirmiausiai reikėjo pagalvoti, kaip jie dirbs kartu. Nes kartais, pavyzdžiui, jie net nežino, kaip užpildyti prie vieno ar kito reglamento a, pridėtus priedus. O tai yra labai aktualu. Esu tikra, kad a, šis projektas o netrukus jau baigsime jį gyvendinti, ne tik padėjo mokyti, išmokyti šito ir teismų darbuotojus ir antstolius, bet taip pat padėjo mums parengti papildomus mokytojus, kurie padės mums vykdyti tolesnės programas, tokias kaip a, a, santokos šeimos klausimai būčiamosiuose bylose. Savo a, Mes išplatinome po kurso klausimyną. 90 procentų dalyvavusių pasakė, kad kursas tenkino tikslus. Dar vieną skaičių pateiksiu, iliustruojantį mūsų paskutinį projektą. Mes klausėme, ar įgytos žinios padėjo suformuoti naujus darbinius įgūdžius. 69 atsak, procentai atsakė, kad taip. Kitas klausimas buvo, ar įgytos žinios padėjo pagerinti atliekamo darbo kokybę. 70 procentų apklaustų atsakė teigiamai. Dar vienas dalykas, e, mes domėjomės, ar taip kas buvo, ta informacija, tos žinios, kurios buvo teikiamas mokymo kursų metu, buvo perdodamos kitutėms kolegoms. Atsakymas buvo taip. Todėl mes dabar jau sugebėjome sukurti europinę platformą, kuriame, kurioje naudojantis įmanoma mokytis anglų kalbos, bet ne tik tai. Ten galima išmokti, kaip taikyti europinę teisę komercinėse ir civilinės teisės bylo, civilinėse bylose. Pradedant tokiais praktiniais dalykais, kaip formų užpildymas. Taigi, išvada. Galvojant apie šį projektą, e, reikėtų galvoti ir apie rekomendacijas kaip užtikrinti geresnį bendradarbiavimą. Nes svarbiausias dalykas, ko pageidaujama, tai yra tiesioginis kontaktas su mokytojais mokymų metu. Dar kitas svarbus aspektas, kad teismų darbuotojai pageidauja galimybės ar prieigos prie um, tam tikrų žinių repozitoriumų, nors pirmenybę teikia tiesioginiam bendravimui. Tai reiškia, kad reikia uh, plėsti bendradarbiavimą, uh, o tai nebūtų labai paprasta atsižvelgiant į kalbinės problemas. Bet jau mes pradėjome pirmąjį darbą, suteikiame, apmokame jų, apsi, apmokame teismo darbuotojų apsilankimus, kurių metu jie supažintinami su um, teisiniais, um, kalbos, um, su teisiniais terminais vartojamais anglų kalboje. Taip pat e, mes e, ieškome galimybės, kaip tokį kursą surenkti tiems, kurie norėtų sužinoti, kokie terminai vartojami prancūzijos teisiai. Bet tai yra ateities darbai. Taigi, praėjusiu metu lapkritį mes parengėme konsorciumo pagrindų naują pasiūlymą kuris padės sustiprinti bendradarbiavimą ir suteiks teismų pareigūnams bei antstoliams galimybę gauti papildomo mokymo. Nes tai, ką mes darome, tai yra tik pirmasis projektas, tai, tai yra tik Lietkalnio viršūnė, o ateityje reikia e, imtis kur kas. E, didesnio darbo, nes jis labai aktuolus tiek teismų pareigūnams, tiek antstoliams. Ačiū. Ačiū, mums pamažu baigėsi laikas. Turėsime dar tris labai trumpus pasisakymus. ir turime du komiteto narius, galbūt norėsite užduoti klausimus. E, vertimas baigsis 16.30, todėl dabar e, labai trumpai prašau daktaras Hamzal Raul Rado. Ir ar visi esate čia? Ar galite per vieną minutę? Ne, Taigi dvi minutės, bet vertimas nutrūks 16.30, nors kai kurie kolegos kalbėjo 15 minučių. Ar turite klausimą, Birgit? Jūs buvote viso seminaro metu. Taip, bet aš pabandyčiau per pusantros minutės. Ar norite dabar užduoti klausimą prieš kiti kolegos kalbės? Pirmiausia, gal paklausyti. Pone Makovėje, turite klausimą, po to galėsite jį užduoti. Gerai? Pirmiausias daktaras. Uh, Hauser. Ačiū pirmininkė. E, dvi minutės, iš tikrųjų, sunku per dvi minutės ką nors pasakyti. Todėl aš negadinsiu balso dėkodamas už kvietimą. Noriu pa... duoti Jums medžiagos apie tai, kas daroma vietose. Mes galime prisidėti prie Jūsų diskusijų anksčiau, kalbant apie principus ir koncepcijas. Tačiau kas vyksta vietoje? Trys kategorijos geros patirties projektai, vykstantis projektai ir naujos iniciatyvos. Taigi, geriausi projektai praeityje, norėčiau paminėti du. Vienas, kuris buvo parengtas teisininkams, kaip gynėjams, ir kitas tokia e, e, kalbiai mokymo medžiaga, kuri buvo išbandyta įvairiose šalise kalbant apie advokatus, tai požiūris yra toks, kad įvairių valstybinarių advokatai sustiko įvairiose ES vietose ir aptarė, kaip veikia teisinės priemonės praktikoje ir po to kitą dieną nacionalinėmis grupėmis dirbo ir taikė tos principus atskiroms bylų studijoms. Kitas projektas, kurį norėjau pristatyti, yra didelio masto projektas šešiems šitiems šimtams teisininkų visose valstybės narėse. Neaiškinsiu detaliai, tačiau rezultatas buvo tai, kad studijos parengtos šio projekto metu buvo nemokamai pateiktos įvairiose platformose, įvairiomis kalbomis. kalbomis to, kad kalbų problema yra tikrai aktuali. Era tai yra Teisės akademijos, Europos Teisės akademijos e, portale. Visa ta medžiaga pateikta ir ji yra prieinama įvairiomis temomis. Dar vienas elementas, kurį norėjau paminėti šiai auditorijai, tai yra įvairiausi mokymai, kuriuos vykdėme daugelį metų ją skirti kovai su diskriminacija ir e, lytinės lygybės teisai. Ši koncepcija finansuojama komisijos, kasmet po 600 dalyvių dalyvauja iš vairių valstybių narių ir pagaliau labai įdomus projektas bendraujant su CCBE, tai yra europinis bilinėjimasis e, privačia praktika besveršiantiems teisininkams. Tai kiti vykstantis projektai ir nauji projektai. Aš detaliai jų e, neaptarnėsiu, jie yra pateikti čia. Visi šie projektai, kurie aprašyti, yra finansuojami pagal Europos komisijos teisingumo programą. Aš norėjau parodyti, kad kažkas daroma naudingo naudojant Europos pinigų. Ačiū, daktarė Hausel. Nežinau, kodėl jūs buvote į programą įtrauktas taip skiriant tiek mažai laiko jums, bet ačiū jums už jūsų pristatymą. Na ir dabar dar dvi minutės ponui Raul Radoj. Ačiū pirmininkė, ačiū už jūsų galimybę pasidaryti notarų patirtimi teisinio mokymo srityje. Šis rytis labai įdomi, labai svarbi notarams, nes jie taiko Europos teisę ir turi taikyti ją gerai. Kaip pana Šroderis sakė anksčiau, pana Šroder, mums malonu, kad 16 metų komisijos ataskaitoje teigiama, kad daugiau kaip 75 procentai Europos notarų mokosi nuolat. Viena iš svarbiausių priežasčių tam yra tai, kad E, dvi programos e, Europą notarams, notarai Europai, kurią taiko e, Teisininkų asociacija nuo 13 metų, skaitant šios metų, tai, tai ši, šioje programai dalyvavo 3000 notarų iš 22 valstybių narių. Tai reiškia, kad visos valstybės narės, kurios turi civilinės teisės sistemą, siuntė savo notarus 26 seminarai buvo surinkti, 14 įvairių šalių, buvo tarpvalstybinių seminarų, būtent, kad bent trys tautybės buvo atstovaujamos tuose seminaruose. Pa, paskelbėme mokymo medžiagą, dvi knygas, po visų seminarų parengėme aštuonias e, video medžiagas, kurias galima rasti mūsų interneto tinklavietėje. Dirbame su keturiais universitetais, iš, su profesoriais, gerai žinomais teisininkais dirbanči, dirbančiais e, e, e, konkrečiose srityse. Ir šis svarbus darbas, aišku, negalėjo būti atliktas be vertingos komisijos paramos. Todėl aš norėčiau viešai padėkoti mūsų visų vardu už komisijos paramą ir bendradarbiavimą su Europos notarais. Ir žinoma, šių projektų sėkmė verčia mus galvoti toliau ir rengti naujus e, seminarus dėl paveldėjimo teisės, santokų teisės. Taigi turime dar laiko, kad notarai galėtų parengtų savo prašymus dalyvauti e, tose mokymuose. Ačiū Jums už labai trumpą ir toliau JASO. Uh, Ačiū. Mes agentūros vardu norėtume padėkoti už galimybę pristatyti mūsų bendravimą su teismais. Kaip žinote, reglamentas numato prievolę agentūrai E, renkti mokymus teismų teisėjams. Ir tie mokymai, kaip teigia reglamentas, turi būti iš aukštos kokybės ir kuriais siekiama didesnės konvergencijos tarp teisininkų praktikos. E, žinoma, išlaikant teisėjų ir teismų nepriklausomumo principą. Šitie mokymai e, yra labai rimti. Mes rimtai vertinama juos, skiriame kiekvienai valstybei nariai ir e, į tinklą įtraukiamos ir tarptautinės asociacijos, Europos administracinių teismų e, teisėjai ir taip pat aukščiausių šalių teismų teisėjai. Taip pat įtraukime ir kitas organizacijas, minėjau EGTN ir taip pat tas, kurios dalyvauja mūsų posėdėje ir taip pat nacionaliniai mokymų e, tinklų atstovai. Visa vykdoma veikla tinklo rėmose gerbė teisėjų nešališkumo e, funkcijas ir E, atsižvelgia į EASOS e, agentūros e, tą vykdomąją funkciją. Mes parengėme aštuonis mokymo modulius, kurie apima tarptautinės apsaugos sritį, įrodymų apsaugos, prieglapšio teisės ir kitas sritis svarbu pažymėti, kad šita veikla pagrįsta konkrečia metodologija, kuri parengta bendradarbiaujant su teisėjais. O dalyviai, kursų dalyviai gali medžiagą platinti ir tarp savo pažįstamų teisininkų. Turime ir savo padalinių, neseniai buvo įkurtas padalinys Graikijoje ir esame pasiruošę platinti mūsų turimą, turimas žinias ir su kitomis valstybėmis - Tunisu ir Maroku. Ačiū. Mes artėjame prie mūsų e, seminaro pabaigos ir labai noriu paprašyti mūsų parlamento narių pasakyti baigimasios pastabas. Labai ačiū. Aš tikrai <clears throat> džiaugiuosi, kad surengėme šį seminarą. Norėčiau keletą pastabų trumpų pateikti. Pirma, tikiuosi, kad viena anksčiau ar vėliau europinė teisė taps visą vertą nacionalinę teisę ir kad tai bus svarbu tiek kvalifikacijų požiūrių, tiek darbo požiūrių. Tačiau dar vienas dalykas, kad tikiuosi, kad nacionalinės teisės pagrindų taps europinė teisė. Nes bet kuriuo atveju, ar tai būtų šeimos teisė ar kokia kita, labai svarbu žinoti, kokie yra ją papildantis elementai. Kitas dalykas tai nuolatinis kvalifikacijos kelimas. Mes turime nepamiršti, kad teisėjai labai užimti žmonės, kaip ir teisininkai. Ir kvalifikacijos kelimas yra sudėtingas dalykas, todėl turėtume kažkiek spausti nacionalinės institucijas, vyriausybės, kad jie atkreiptų į tai dėmesį, nes jau dabar um, diskutuojama, kaip kontroliuoti, nuolat, e, už, kaip užtikrinti tinkamą kvalifikaciją. Dar labai svarbu skleisti e, visuomenėje teisinės žinias, nes mes savo šalyje su Teisingumo ministerija kalbame apie tai, kad mokyklų programą būtų įtrauktos e, pagrindinės teisinės žinios. Viena iš aktualių temų tai yra pavyzdžiui patyčios internete ir su jomis e, reikia kovoti. Bet tada reikia žinoti, kokios yra pareigos, kokios teisės. Jūs kaip nukentėjęs ar jūs kaip e, nusižengęs turite šiuose sritise už tokią nusikalstamą veiką. Dar vienas klausimas, kurį mes anksčiau svarstame, kalbėdami apie procesinės teisės, yra štai koks. Manau, kad reikėtų daugiau mokymų šioje srityje, nes tai padės sustiprinti tarpusavio pasitikėjimą. Gal reikalinga pagalvoti apie kažką panašaus į Erasmus programą, kuri leis. Uh, bendradarbiavimą tarp valstybinių lygių užtikrins specialistų mainos. Tai būtų labai naudinga. Ačiū, Birgit. Dar, kas dar norėtų, ponia Pešerų? Aš tikrai labai jautriai sureagavau į profesorius išsakytas mintis. Aš puikiai suprantu, kai jūs kalbate apie kalbų problemą, tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, nes naudojam, naudodami kalbą mes formuojame mintį ir praktiškai teisės. E, e, pobūdį. Ir kai klausausi anglų kalbos, tai mane šiek tiek sukrečia, nes naudojant informacinėse sistemose sunku rasti kiekvienam terminui atitikti. pavyzdžiui, copyright žodžio vertimas visiškai netitinka esmės, kuris pateiktas, pavyzdžiui, prancūzų kalba. Bet kokiu atveju, ačiū už šios klausimus, jie buvo labai įdomus. Much, labai ačiū, ačiū, kad atkreipėte mūsų dėmesį į lingvistinius aspektus, nes tikrai daugelis žmonių prastai moka anglų kalbą, O e, teisininko profesija yra atskira profesija ir nepaisant to, kad teisininkų silavinimas paprastai būna labai geras, nebūtinai iš tiesų uh, galima susikalbėti. Aš pats esu su tuo susidūręs, bet tai jau kita istorija, nereikėtų man čia visų gaišinti, sako pirmininkas. Pone Makovai, labai ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti mūsų svečiams kurie atvyko. Matau savo kolegas iš Europos tarybos. Prieš dešimt metų nemažai bendradarbiavau su Europos taryba, rengiant įvairias misijas ir susitikimus su teismų atstovai žmogaus teisų srityje. Taigi, e, po komunistinė erdvė. Jos valstybės um, reformavo savo teismus, bet tai buvo labai sudėtinga reforma. Uh, Ir e, tada buvo daug e, šalių, valstybių narių, kurios siūlė savo pagalbą, rengė įvairiausius mokymus. Jie buvo reikalingi, bet ne patys geriausi teisėjai buvo siunčiami mokytis. Geriausius teisėjus palikdavo namuose. Aišku, nuo to laiko padėtis šiek tiek pasikeitė, tačiau iki šiol yra valstybių narių, kurių pagrindiniai poreikiai nepatenkinti. Pavyzdžiui, nėra išplėtotas interneto tinklas, teisėjai neturi kompiuterių. Aš manau, kad tai yra tie baziniai dalykai, kurie būtini prieš pradedant mokymus. Nes jeigu apsilankome teismuose, mes matome, kad po komunistinėse valstybėse narėse nėra paprasčiausios įrangos Ir kai šalis pasisako, yra ranka stenografuojama, ką jos kalba. Todėl reikia tikrai pagalvoti, ką pirmiausia būtina padaryti dar prieš mokymą. Nes manau, tai būtų tikrai naudinga. Ir dar viena pastaba, paskutinė pastaba. Aišku, vadovavimas teismuose tai atskiras rytis, kurie aktuali naujoms demokratijoms. Bet jeigu yra rengiami kursai komunikavimo ir jurisprudencijos tema, mano galva, nėra tokio jau didelio skirtumo tarp bendrinės teisės ir žeminės teisės. Ar mes žiūrėsime e, per e, žmogaus teisų prizmę, ar e, žiūrėsime į Luksemburgo ir Strasbūro teismus, taip jie remiasi savo teisminę praktiką. Bet svarbiausias dalykas, kad viskas turi būti prognozuojama ir teisė, teisiniai dalykai negali labai greitai keistis. Kai aš lankausi savo regionuose, girdžiu, kad e, teisėjai, teismai turi būti nešališki, veikti savarankiškai. Bet jeigu mes reikalaujame, kad jie laikytųsi kažkokių kitų nuostatų, gal tai ne visada būna atitinga. Mes turime užtikrinti teisėjų nepriklausomybę bendrosios teisės ribose. Be to, nuspėjamumas yra labai svarbus. Žmonė, žmonėms reikia teisingumo, bet teisingumas turi būti suvokiamas kaip stabilus dalykas. Todėl nebejotinai teismų, teismų pareigūnų mokymas, teisėjų mokymas yra labai svarbus, nes remintis teismų praktika ir apskritai jurisprudencija veikia visi teismai. Pirmininkas, na, noriu padėkoti visiems, kurie atvyko pas mus, kurie čia pateikė informacijos. Turiu pastebėti, kad daug vyksta ir neformalių susitikimų. Aš supratau, pasisakant kai kuriems pranešėjams, kiek daug tokių susitikimų vyksta. Ar jūs norite pasisakyti? Taip, gal apibendrinti, sako ponas Traversa. Deja, konferencija, kuri vyks gruodį, vyks tik anglų kalba tam, kad būtų sumažintas, sumažinti vertimo kaštai. Na kągi, aišku. Jūs visi kalbate gerą anglų kalbą, todėl gerai mokate kalbą, todėl jums nebus problemos. Bet iš tiesų, teisiniai terminai, jų pras, reikšmės yra atskiras dalykas. Kągi, bet kuriuo atveju, sako pirmininkas. A, na, jūs ką, jokaujat, jūs dar norit pasisakyti, klausė pirmininkas. Pirmininkė, suteiksite vieną sekundę. Jūs dabar elgitės visi kaip politikai, sako pirmininkas. Na, aš kalbėsiu prancūzų kalbą, nes norėčiau sureaguoti tai, ką sakė ponia Makovei. Labai ačiū už tą komentarą bet reikia viską suderinti ir nacionaliniu lygiu. Bet mes, kaip teisingai jūs pastebėjote, neturime užtikrinti absoliutaus harmonizavimo, nes mokymai žmogaus teisų užtikrinimo srityje suteikia tam tikrų priemonių kurios būtinos norint tinkamai gyvendinti taisyklės nacionaliniu lygiu. Ir Europos taryba būtent e, ir dirba tą kryptimį, kaip suderinti nacionalinių teisių nuostatas. Tai būtina tam, kad būtų nuosekliai aiškinamos nacionalinės nuostatos, taip pat žmogaus teisų teismo ir teisingumo teismo nuostatos pirmininkas. Na, Aš suprantu, kad jums visą tai labai aktualu, nes yra daug jautrių sričių, vienoje iš jų dirba EASO. Bet tikriausiai gal reikėtų padiskutuoti po to, kai jau baigsime oficialią programos dalį. Taigi noriu nuoširčiai padėkoti visiems specialistams, kurie čia atvyko ir pasidalijo žiniomis, kokia be būtų nūdienos tendencija. Šiandieną mes daug geriau supratome po šio seminaro, kas vyksta, suprantame, kokie yra ambicingi tikslai siekiant apmokyti kiek galima daugiau teismų pareigūnų ir anstolių. Puikus buvo pranešimai ir abu komitetai pasinaudos sukauptą patirtimą, kad bendrai veiktų toliau. Taigi visiems ačiū, ačiū, kad atvykote, ačiū, kad klausėtės ir tikiuosi, kad mes palaikysime glaučius ryšius, o komisija pateiks naujų vertingų pasiūlymų. Ačiū visiems.